kad mes galėtume geriau pasirenkti vieningos rinkos stiprinimui ir galėtumėme labai budriai stebėti situaciją ir aktyviau dalyvauti, kalbant apie bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis. Ačiū. Kągi, baigėme pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų. Dabar trumpam nutraukime posėdį iki trečios valandos.